es nicht? War das? Ah, it was the wrong thing. Okay, so dear colleagues. Gerbiami kolegos, manau, kad jau galime pradėti darbą. Sveiki susirinkę dar kartą po e, pietų. Gerbimi kolegos, nacionalinių parlamento atstovai, sveiki susirinkę į mūsų nedidelį seminarą. Jis labai svarbus. Kalbėsime apie e, kovos su prekyba žmonėmis, apie kovos su prekyba žmonėmis, apie jos prevenciją. Tas klausimas labai svarbus, reikia kalbėti apie tai, ką mes galvojame. Mūsų seminaro tikslas yra suburti nacionalinių parlamentų atstovų sprendimų prieimėjus, e, pasikeisti nuomonėmis su Europos parlamento atstovais apie e, pavojų, kuri kelia prekyba žmonėmis. Taip pat reikia kalbėti apie poreikius šalyse, apie prevencijos sistemą, pagalbą nukentėjusiems. E, tai yra būtini dalykai. Komisija parengė ataskaitą neseniai apie pažangą kovojant su priekyba žmonėmis 16 metais. Ir iš to matome, kad e, nusikalstami tinklai e, yra susiję su priekyba žmonėmis ir jie pirmiausia e, žiūri į labiausiai pažeidžiamus žmonės, pirmiausia moteris ir vaikus. Žiūrėdama į šią ataskaitą pamačiau, kad minima 15 846 aukos e, prekybo žmonėmis 13 metais. Nuo 13 iki 14 metų, tai yra per vienerius metus, e, lytinis išnaudojimas, e, išnaudojimas darbe, organų prekyba, pabėgėliams kyla labai rimtas pavojus. Man labai malonu, kad galiu nuoširdžiai pasveikinti mūsų kolegę ponę Sakeriadų, koordinatorę kovos su neteisėta priekyba koordinatorių biuro atstove. Jūs žinote, kokios yra taisyklės. Ponas Moras per pirmasias diskusijas jums e, pristatė, jis tokią formulę įvedė du nariai nacionalinių parlamentų galės pasakyti, vienas Europos parlamento narys. Turėsime laiko diskusijoms, manau, pakankamai. Kiekvienas iš kiekvienas nacionalinio parlamento atstovas, Europos parlamento atstovai e, galės kalbėti dvi minutės, jeigu norės. Dabar žodis jums 15 maždaug minučių jums skiriu, prašom. Labai ačiū, gerbiamo pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti Europos parlamentui už šį pranešimą. Aš esu Zoji Sakeliadu, aš atstovauju kovos su e, neteista prekyba e, biurui. Tai yra naujas mandatas. 11 metais atsirado ši struktūra mes e, strateginės gairias politikos teikiame e, kovojant su neteisėta prekyba ES. Prekyba e, žmo, žmonėmis yra labai rimtas žmogaus teisų, pagrindinių teisų pažeidimas. Tuo pat metu tai yra tarptautinė grėsmė tarptautinė organizuoto nusikalstamo forma, paklausa ir didžiulis pelnas yra varikliai šios veiklos. Pone Ernst e, minėjo, kad komisija pateikė pirmąją ataskaitą 13-14 e, metams ir maždaug 16 tūkstančių įregistruota pagal tą ataskaitą yra aukų prekybos žmonėmis. Tai reiškia, kad tie žmonės vienai par kitaip bendravo su valdžios institucijų atstovais. Ir mes tikime, kad vis tik tai aukų skaičius ES yra didesnis. Mes žinome, kad mūsų statistiniai duomenys ne visuomet geba apimti visus atvejus žmonių nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis, ypač dabartinėme migracijos kontekste. Įdomu yra štai kas. Pagal staty, statistikos duomenys 65 procentai registruotų aukų yra ES e, piliečiai. Ir noriu pasakyti, kad priekyba žmonėmis prieš prasidant migracijos krizė jau egzistavo ir egzistuos e, gerokai po to, kai nebebus šios krizės. E, Bet dabartinė migracijos situacija, pabėgėlių krizė tik tai pagilina kai kurių žmonių pažeidžiamumą, bet grįšiu prie to vėliau. Aš norėjau pristatyti platesnį vaizdą jums ir noriu pasakyti, kad dažniausiai e, prekyba žmonėmis vyksta siekiant išnaudoti e, e, moteris, merginas, e, atiduodant jas sekso verkijon, 21 procentas išnaudojama darbo vietoje, dauguma e, tokių aukų yra vyrai ir berniukai, 12 procentų kitos išnaudojimo formos, pavyzdžiui, siekiant pašalinti organus ar e, įtraukti į nusikalstamą veiklą ir panašiai. Tikriausiai neperdėsiu pasakydama, kad ES turi e, teisės politikos sistemą, kuri yra labai išsami, bet kuri taip pat pirmiausia skirta padėti aukoms. Direktyva atsirado skirta kovoti su priekyba žmonėmis. Tai yra pirmoji e, baudžiamusios teisės priemonė po Lisabono sutarties įsigaliojimo ir Europos parlamentas e, labai daug dirbo šioje srityje. Aš norėjau išreikšti mūsų dėkingumą uh, už jūsų darbą. Ši direktyva sukuria sistemą. Tai yra priemonė, kurioje e, apibrėžiama baudžiamasis nusikaltimas, numatomos nuobodos, e, kalbama apie atskiras lytis, vaikus, taigi daug labai dėmesio skiriama aukoms, aukų reikmėms. Gruodžio mėnesį mes paskelbėme pirmą perkelimo ataskaitą Europos komisija kaip stačių sergėtoja įsigilino e, kaip valstybės narės perkelia direktyvos nuostatas. Ir man labai malonu e, pasakyti, kad visos valstybės narės e, pranešė, jog visiškai gyvenino direktyvą, dabar stebim, ar ji teisingai įgyvendinama, dvišalių pagrindų palaikome su vyriausybėmis ryšius bandydami tai įsiaiškinti. Bet yra taip pat ir sričių, kur reikia dirbti toliau. Aš noriu pasakyti, kad jau labai daug ką padarė visos 28 valstybės narės, tačiau yra kai kurių sričių, kuriuose reikia girti, dirbti toliau. Tai yra vaiko apsaugos priemonės. Mes norime nuostatų dėl e, vaiko amžiaus įvertinimo. E, taip pat e, vertinimas nukentėjusių, pagalba nukentėjusiems prieš teismo procesą ir jo metu. Kompensacijos. Pavyzdžiui, reikia užtikrinti, kad e, aukos nebūtų baudžiamos už nusikaltimus, kuriuos e, priverstos jos buvo atlikti, įvykdyti, kadangi yra prekybos žmonėmis aukos. ES strategijos e, vienas laikotarpis baigėsi, skirtos kovoti prieky, su priekyba žmonėmis. Ir mes galvojame apie tai, kas bus po 2017 metų. Prekyba žmonėmis yra susijusi, kova su tuo yra susijusi su, pavyzdžiui, globalia saugumo strategija ar migracijos darbo tvarkė, saugumo darbo tvarkė ir kitomis politikos sritimis. Prekyba žmonėmis. E, šis klausimas buvo aptartas valetos neseniai vykusiame susitikime ir kova su šio reiškiniu buvo minima tarp pagrindinių prioritetų. Taip pat e, siekiama bendrauti su trečiosiomis šalimis, kad būtų galima užtikrinti pajėgumus juose. Ką mes matome? Žmonės Priekyba žmonėmis migracijos kontekste tik dar pagilina pažeidžiamumą žmonių, nes e, beskrupulų elgesi nusikalstami tinklai. Prieš porą mėnesių bendroje ataskaita yra paskelbta ir joje sakoma, kad e, prekybo žmonėmis maršrutai yra tie patys kaip ir migracijos maršrutai. Jeigu mes pažiūrėsime į nelydimus vaikus, nepilnamečius, jų vis daugiau nelydimų atvyksta į Europos Sąjungą. Mes Italijos duomenys turime apie tokius nepilnamečius ir matome, kad problema yra tikrai labai rimta. E, pagal migracijos organizaciją ir UNICEF 2014-2015 metais į Italiją atvyko 300 procentų daugiau e, žmonių iš Nigerijos ir apie pusę buvo nelydimi nepilnamečiai. 80 procentų taip pat Nigerijos moterų, kurios atvyko į Europą, e, tapo prekybos žodėmis aukomis, pirmiausia siekiant jas paversti e, prostitutėmis. Ir e, per Libiją į Italiją atvyksta, atgabename daug žmonių ir mes matome ir, kad veikia tradiciniai būdai, pavyzdžiui, lėktuvais gabenami žmonės, bet dabar ir per e, viduržėmio jūrą jie yra gabenami. E, su įvairiais veiksniais susijęs šis reiškinys pirmiausia pelnas ir paklausa, bet e, su migracija ne viskas yra susiję. E, Tačiau žmonių beviltiška situacija, žmonės bėgantis nuo konfliktų ir prekeiviai žmonėmis e, bando tuo pasinaudoti ir juos įvilioja į savo tinklus. Europolas praneša, kad prieglapščio sistemomis valstybių narių vis dažniau naudojasi prekeiviai žmonėmis, tomis sistemomis, kurios buvo skirtos padėti bėgantiems nuo konfliktų. Vis dažniau uh, prekeiviai žmonėmis naudojasi tais kanalais, kad būtų galima legitimizuoti tų žmonių atvykimą. Ir paskui tie žmonės lengviau gali judėti Europos Sąjungoje. Taip pat svarbu yra pastebėti tai, kad pagal bendrą prieglopščio sistemą prekybos žmonėmis aukos yra laikomi ypatingai pažeidžiama kategorija. Dabar e, bendra ES prieglopščio sistema yra peržiūrima ir prekybos aukomis e, žmonėms aukos e, pripažįstamos kaip asmenys, kuriems reikia ypatingų poreikių, yra prieimimo direktyvos nuostatų, yra įvairios procedūros, taip pat Dublino 3 trečiasis reglamentas e, numato tam tikras sąlygas reikia daugiau dėmesio pirmiausiai vaikams, reikia įvertinti vaiko teisės, pavojus, riziką susijusius su priekyba žmonėmis. Ir šiuo požiūriu mes matome, kad priekyba žmonėmis iš tiesų gali būti siejama su prieglopščio sistemomis. Europos prieglopščio paramos biuras dabar baigė renkti vieną konkrečią priemonę, kuri e, būtų skirta nustatyti priekybo žmonėmis aukoms tarptautinės apsaugos e, ir prieglopščio procedūrų kontekste. Ir tai e, bus dviem etapais taikoma priemonė Nuotoliniu būdu ją bus galima taikyti taip pat, bus e, fizinis mokymas numatytas jai įgyvendinti. Yra internetinė mokymo priemonė, e, prieglopščio paramos biuras įdėgė ją, tai yra skirtas menim, nustatės menim su specialiais e, poreikiais ir bus įtraukti ir žmonės tapę prekeivių aukomis. Taip pat rengiami vadovai, rizikos profiliai sudaromi, pareigūnai dirbantis ties sieną yra. Prie sienos yra apmokomi, reikia užtikrinti, kad e, tie žmonės gautų deramą, e, deramus mokymus, kad galėtų nustatyti galimas prekybos e, žmonėmis aukas. Beje, visą tą informaciją jūs galite rasti mūsų puslapyje, tai yra horizontalus šiaip jau komisijos puslapis puslapis, visos priemonės, leidiniai, konkretus pavyzdžiai yra pateikti ten. Dar vienas dalykas, e, kuris įvyks šiais metais, e, tai yra susijęs su Šengeno informacijos sistema. Mes žinome, kad vaikai labai dažnai dinksta be žinios ir labai svarbu yra nustatyti vaikų buvimo vietą. E, peržiūrint Šengeno informacijos sistemą, mes į tuos dalykus taip pat kreipsime dėmesį ir priemonė tinkama bus į visą sistemą įdėkta, bus numatytas e, kategorizavimas. E, pavyzdžiui, kai ieškoma dingusių bežinios, galbūt bus įtraukta tokie dalykai kaip nelydimi nepilnamečiai ir tai bus siejama su prekyba žmonėmis ir tuos dalykus mes ketiname įdėkti šiais metais. Dar noriu pasakyti, kad daug kas yra labai svarbu iš to, ką mes darome, bet dažnai viskas yra per vėlų. E, Atsekimo priemonės, mokymai, visi mechanizmai pasirodo tik tada, kai jau kažkas yra tapęs aukomis, tai yra pernelyg vėlai. Dėl to mes norime labai daug dėmesio skirti dabar prevencijai. Žinome ir noriu atkreipti jūsų dar dėmesį į tai. Prekyba žmonėmis yra nepaprastai pelninga nusikalstamumo forma. Aš neperdedu sakydama, kad tai yra nusikaltimas, kurį iššaukia paklausa, bet taip pat ir astronominis pelnas, kurį uždirba prekeiviai žmonėmis. Europolas e, yra apskaičiavęs 29,4 milijardų eurų. Toks yra metinis pelnas globalus. 23,5 e, milijardai eurų tiek pelno uždirbama prie, iš priekybo žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais. Ir mes turime prisiminti tuos skaičius, nes jeigu norime užkirsti kelią nusikaltimams, mes turime sugebėti sekti tuos pinigus, atsekti juos. Nes mes turime vertinti tai kaip didelę riziką ir uh, turime uh, siekti kovoti su priekeiviai žmonėmis ir nusitaikyti į karščiausius dalykus, tai yra svarbiausius jiems, tai yra pelną. Tai e, taip pat užduotis ir ekonomikos teisė tam aspektui. Pavyzdžiui, kai kuris legalus sektorius gali būti tam tikrų būdų susijęs su tuo tiekimo, pavyzdžiui, grandinės, mūsų uh, E, kaip vartotojų atsakomybė yra labai svarbi. Ir aš noriu pasakyti, kad kovos su priekybo žmonėms direktyva numato prevencijos mm, galimybės ir valstybės narės e, privalo siekti užtikrinti, kad paklausa priekybo žmonėmis sumažėtų. Ir aš minėjau Jums pažangos ataskaitą. Ir valstybės narės jau yra informavusios mus, kad rengiami mokymai tam, kad būtų nustatytos aukos, bet nėra kol kas aiškaus ryšio su prevencija. Mes taip pat e, galvojame apie priemonės, e, kurios skirtos bausti tuos, kurie žinodami naudojasi prekybos žmonėmis aukomis. Įsivaizduokite kokį nors kitą nusikaltimą ar kitokio pobūdžio nusikaltimą, kai kažkas sąmoningai išnaudoja kitą žmogų ir jisai nėra nelaikomas atsakingų prieš įstatymą. Mes kaip komisija turime parengti ataskaitą parlamentui ir tarybai įgyvendančią direktyvą dėl nacionalinių teisės aktų, kurie numato e, bausmes tiems, kurie naudojasi paslaugomis, kurias teikia priekybos žmonėmis aukomis. Tik tai 12 valstybių narių yra prieimusios kol kas teisės aktus, kurios e, numato baudžiamasias bausmes e, tiems, kurie naudojasi prekybos žmonėmis aukomis bet, išnaudo, bet kokią išnaudojimo formą. E, bet tai e, nebūtinai mums leis užkardyti priekybą žmonėmis. Mes žinome, kad yra skirtinga teisinė praktika, žinome, kad priekeiviai žmonėmis labai sumaniai naudojasi įstatymus spragomis ar skirtumais tarp teisės aktų, tarp valstybėse narėse. Ir tai e, turi poveikio nusikalstamumui. Jeigu mes ES neturėsime priemonių ES lygmenių dėl kriminalizavimo e, tų, kurie naudojasi e, priekybą žmonėmis aukomis, ar mes tada nebaudžiamumą atmosferą paskatinsime? Turime galvoti apie tai. Aš noriu pasakyti dar kartą, kad jūs galite mūsų puslapyje rasti informacijos, e, pamatyti informacijos apie egzistuojančias priemonės ir požiūrį. Mes norime pasakyti, kad yra nepaprastai svarbu, kaip galima greičiau kalbėti apie prevenciją. Reikia kalbėti apie tai, jog prekyba žmonėmis susijusi su paklausa ir taip pat su pelnu. Mes manome, kad labai svarbu o, užtikrinti, kad priekybo žmonėmis aukos bus vertinamos kaip e, asmenys turintys teisės, turintys galimybę naudoti savo teisėmis ir taip pat turime užtikrinti, kad tie, kurie naudojasi pažeidžiamumu žmonių, tuo, kad, e, tuo, kad žmonės nori geresnio gyvenimo, tuo, kad e, jie pasinaudoja tais žmonėmis, tie e, asmenys turi būti baudžiami. Aš turbūt tuo ir apsiribosiu, bet jeigu norėsite paklausti manęs ko nors ar gauti daugiau informacijos dėl mūsų naujausio ataskaitų, aš mielai jums atsakysiu. Thank you very much. Ačiū labai. Dėkuoju už jūsų pristatymą. Manau, dabar turime pakankamai laiko, kad galėtume viską aptarti, pateikti klausimų. Pradėsime nuo pono Džordžis Palis iš Graikijos. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καταρχήν θα... Labą dieną. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad uh, apribojimai, teisės aktuose įtvirtinti draudimai rodo, kad uh, bandoma užkirsti kelią visiems šiems reiškiniams. Lesbo saloje 2015 metais buvo toks, tarkim, sustabdymo punktas, kuriame bandėme sustabdyti pabėgėlius atvykstančius Europos Sąjungą. Dėl to vyko dėrybos tarp ES ir Turkijos. Visą tai rodo, kas iš tikrųjų vyksta. Graikijoje 2015 metais itin padaugėjo pabėgėlių ir tai buvo žmonės, kuriems įsiregistravus jie galėjo toliau keliauti viešuoju transportu. Ir žinoma, jų antplūdis e, darė labai didelį ekonominį poveikį prieimimo vietoms. Galiu pasakyti, kad e, daugelis į tokias keliones e, besileidžiančių žmonių galų gale tampa prekiautojų žmonėmis aukomis. E, jeigu uždarome tuos e, žmonės kažkur, tai faktiškai priverčia juos ieškoti e, kažkokių kelių iš ten išeiti. Ir prekiautojai žmonėmis ypač siekia pasinaudoti tokiamis situacijomis, ieško uh, aukų, kurias jie galėtų išnaudoti seksualinio išnaudojimo tikslais. Graikijoje patyrėme didžiulį visų šių srautų poveikį. Labai daug žmonių pateko į kalėjimus, kalėjimai perpildyti ir kyla kitų problemų. Graikijoje Įmamas įvairių priemonių šioms problemams spręsti, bet e, iš esmės e, reikia suprasti, kad e, visų pirma reikėtų spręsti problemas susijusias su šių žmonių ekonominiu marginalizavimu. Ačiū. Dabar kitas kalbėtis, panas Erola. Nežinau, ar teisingai ištariau pavardę. Atsiprašau, jeigu neteisingai. Ačiū, pirminkė, taip puikiai ištarėt šias problemas reikia spręsti skleidžiant informaciją apie tai, kas vyksta. Kaip jau sakė kitas kalbėtojas, aš irgi dirbau gana ilgai su, pabėgi, su prieglopšio prašytojais, kurie atvyksta ne kaip pabėgėliai, bet dėl ekonominių priežasčių, jų kvalifikacijos gana prastos dažniausiai ir ne visada pavyksta juos įdarbinti, tad jie tampa ekonominė našta. Daugelis šių žmonių yra įsiskolinę dešimtis tūkstančių eurų prekiautojams, kontrabandininkams. Uh, kadangi darbo vietų nėra labai daug, jie dažnai ima verstis nusikalstamą veiklą, šešėlinėje ekonomikoje dirbti. Ir manau, kad galėtume pirmiausia pradėti nuo informacinės kampanijos kilmės valstybėse, kad e, tie žmonės nevyktų į Europos Sąjungą. Galima taip pat juos perspėti apie pavojus susijusius su e, priekyba žmonėmis, seksualiniu išnaudojimu, su pačia kelionė. Žmonės, kurie leidžiasi į tokią kelionę, kartais tiesiog nežino, kad e, jų laukia prekiautojai žmonėmis, kontrabandininkai, kurie jiems meluoja. Uh, teigia, kad Europoje jų laukia geresnis gyvenimas ir e, taip tie žmonės tampa tokių asmenų aukomis. Taigi manau, kad reikėtų iš tikrųjų vykdyti didelio masto informacinę kampaniją kilmės valstybėse, kad to nebūtų. Ačiū. Dabar ponas Lordas e, Soliai iš Junktinės karalystės. Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, tikrai turėtume skirti prioritetą šiems klausimams. Norėčiau pirmiausia pakalbėti apie nelydimus nepilnamečius. E, lordų rūmai parengė e, šį pranešimą dėl nelydimų migrantų vaikų. Tai labai svarbus pranešimas ir jame yra surinkti įvairūs įrodymai, duomenis. Jeigu nelydimas vaikas Um, atvyksta ir jam uh, ankstyvame etape priskiriamas globėjas, um, yra mažesnė tikimybė, kad tas vaikas vėliau uh, dinks ir kad jam kas nors nutiks, nes uh, žinome, kad tūkstančiai nepilnamečių vaikų, migrantų atvykusių be palydos yra dingę, niekas nežino, kur jie yra dingę, ko gero seksualinio išnaudojimo tikslais, kitais panašiais tikslais. Taigi e, tokia globėjų e, priskirimo sistema e, yra gera priemonė. Kalbėjusi per pietų su teisėju iš Vokietijos ir jis man taip pat pasakė, kad ir Vokietijoje galioja tokia globėjų priskirimo sistema. Manau, kad taip bent jau galėtume apsaugoti vaikus nuo šios baisios prekiautų žmonėmis profesijos. Ir galbūt taip e, ilgainiui pavyktų išardyti mm, gaujas. Ačiū. Noriu pateikti klausimą. Galbūt galėtumėte truputį pakartoti tai, ką minėjote, nes iš vertimo nepavyko visko suprasti. Klausimas ponui Palis. Taip, man atrodo, kad buvo įsivėlusi klaida. 2015 metais žmonės galėjo keliauti viešuoju transportu, kaip ir bet kas Europos Sąjungoje. Tai buvo teigiamas dalykas. Tai nebuvo brangu, jie galėjo tiesiog nusipirkti bilietą, kaip ir visi kiti. Bet E, kilo tam tikrų ekonominių aspektų, be kitako susijusių ir su kelionės teisėtumu. Ačiū, kad pakartojote. Pone Lūna iš Estijos. Dėkuoju. Norėčiau uh, grįžti prie to, kad priekyba žmonėmis vyksta atsižvelgiant į paklausą ir ta paklausa yra ne tik ekonominio pobūdžio, e, susijusi ne tik su uh, seksualiniu ir kitokiu išnaudojimu, bet yra ir tam tikrų teisinių mūsų ekonomikos, mūsų darbo rinkos aspektų. Dauguma ekonominių migrantų uh, Mm, kartais jie gali būti ir prieglopšio prašytojai, bet e, nebūtinai e, visi jie atvyksta tais pačiais keliais. Ir tuo piknaudžiauja e, nusikalstami tinklai. Vis dėlto tiem žmonėms pavyksta susirasti darbą mūsų rinkoje, pavyzdžiui, skinti apelsinus, daryti manikiūrus, galbūt ir kai kam iš čia esančiųjų Taigi priekyba žmonėmis yra pelninga tol, kol mums Europoje reikia, kad kas nors dirbtų tuos nemalonius, nieko nenorimus darbus. Vietoj laisvo žmonių judėjimo, kuris yra labai graži savoka, faktiškai užtikrinamas laisvas atlyginimų judėjimas ir priekiautojai žmonėmis tuo naudojasi ir išnaudoja e, žmonių padėti savo tikslais. Taigi turime imtis ekonominių priemonių susijusių su atlyginimais, darbo sąlygomis, kad e, sustabdytume priekybą žmonėmis. Taigi turime sunaikinti tą paklausą, paklausą vergų, vergų darbui. Ačiū. Dabar ponas Triučiak iš Slovenijos, prašom. Dėkuoju, ar galėčiau tęsti sloveniškai. kolegė iš Baltijos valstybių e, paminėjo gana svarbų dalyką. Dažnai kalbame apie tai, kad ES išlikimas priklauso nuo to, ar ji ir toliau išliks socialinė sąjunga grista integraciją. Taigi, kalbame apie savotišką dvigubą išnaudojimą. Išnaudojimą, kurį vykdo nusikalstami tinklai. Tai yra e, verslas, e, kuris sudaro daugiau nei 3 ketvirtadalius e, Slovenijos metų biudžeto. Ir kita vertus, tai piknaudžiavimas, išnaudojimas, kurį vykdome mes, kaip paaiškino ką tik kalbėjusi kolegė. Slovenija nedidelė šalis ir mes e, greitai prieėjome prie išvados, kad e, tai klausimas, kuris e, neturi sienų. Slovenijos ištekliai riboti. Slovenijoje ir kitose šalise NVO neturi daug išteklių Slovenijoje dažnai kalbama apie tai, kad būtina dalytis žiniomis tarp NVO ir politikų ir kitų suinteresuotųjų subjektų. Junktinė karalystė taip pat pateikė labai įdomų praktinį pavyzdį mm, dėl globėjų priskirimo sistemos. Kalbant apie priekybą žmonėmis, jeigu norėtume išardyti tą užburtą ratą būtina imtis veiksmų palei visą grandinę. Ir um, tai reiškia, kad reikia sunaikinti, išnaikinti tam tikrą kultūrinę praktiką, kuri gali būti neprimtina pavyzdžiui, tai kaip elgiamasi su nepilnamečiais Romų bendruomenėse. Taigi tai gana didelis iššūkis, kurį galime įveikti tik tuo atveju, jeigu taikysime visą apimantį paužiūrį. Politikai taip pat turi nemažai ko pasimokyti iš NVO. Ačiū. Dėkuoju. Kalbėtųjų sąrašas baigtas. Dar noriu pastirauti, kas dar norėtų ką nors pasakyti. Turime pakankamai laiko. Galite teikti klausimus. Tai tikrai puikia proga nacionalinių parlamentų atstovams e, išsakyti savo pastabas, pateikti klausimus, ar kas nors norėtų tai padaryti. Um, Jei ne, kaip Europos parlamento norė, turiu keletą klausimų. Visų pirma, kaip valstybės narės vertina kovos su kontrabanda direktyvos įgyvendinimą valstybėse narėse? Ar yra kažkokių trūkumų? Ar galbūt viskas vyksta sklandžiai? Ir kuriuose šalyse reikia e, labiau stengtis? Kitas klausimas - prekyba žmonių organais. Tai labai neigiamas reiškinys Jis egzistuoja ir Europoje. Pavyzdžiui, turime informacijos apie prekybą organais Kosove ir kitur. Gal nu, galite daugiau apie tai papasakoti, ar ta tema aktuali jūsų rengiamose studijose. Ir trečias dalykas, galėčiau pasakyti tą patį, kaip ir kiti kalbėtojai, tai darbo jėgos išnaudojimas kuriuose srityse <clears throat> darbo jėgos išnaudojimas yra aktualus. Taigi tokie būtų mano trys klausimai. Jeigu, klauk... Jeigu turite klausimų, prašau. Po to, kai buvo uždarytos sienos Balkanuose, ar buvo bandymų vertinti padėtį, ar išaugo kontrabanda žmonėmis toje Europos dalyje. Ačiū. Any other questions? Ar bus dar klausimų? Arba norinčių pasisakyti? Prašau. Vėl jums žodis. Turite galimybę šiek tiek ilgiau pakalbėti. Ačiū, pirmininkė galiu patikti daugiau informacijos apie mūsų e, paskutinės išvadas. Pradėsiu nuo e, naujausių tendencijų. 2016 gegužė komisija paskelbė pirmąją pažangos ataskaitą Europos mastu, kuri vertinta pažanga e, dedant pastangas kovoti su kontrabanda žmonėmis remdamiesi informaciją, kurią gavome iš valstybių narių bei pilietinės visuomenės, identifikavome e, keletą naujų tendencijų. Trumpai kalbant, pastebime, kad išaugo prekyba žmonėmi, vaikais. Bendrai sutariama, kad vaikai tampa e, prekybo žmonėmis aukomis. Pasireiškia naujų išnaudojimo uh, formų E, žmonės parduodami e, suklastotoms vedyboms ES yra įvai, pasireiškia įvairiausių išnaudojimo e, rūšių, atsiranda žmo, ypač žmonės, kurie turi psichologinių ir vystimosi problemų, jie tampa ekonominiais arba e, so, socialiniais vergais. Kalbant apie darbo jėgos išnaudojimą, vis daugiau moterų mm, tampa iš, išnaudojamos ir e, būtinių paslaugų, būtinių darbų sektorius yra sritis, kur tai reiškiasi. Ir, ir imtis priemonių čia sunku, nes tai sritis, kurioje daugiausia pasireiškia moteris. visai lės ryčių buvo e, aptiktos kaip susijusios su rizika. Pavyzdžiui, žemės ūkio, statybos, e, viešbučių, restoranų, kavinių sektorius. Ten mm, dirba išnaudojamos menų. Rem, remiantis mūsų surinkta informacija išvadomis Eurostato duomenimis, e, darome išvadą, kad nei viena šalis neišvengia e, kontrabandos žmonėmis aukų. Todėl reikia euro, europinio atsako, bandant įveikti problemą visapusiškai bei prasmingai. Matome, kad valstybės narės perkelė direktyvą, tai viena įsipareigojimo dalis direktyva perkelta į nacionalinę teisę. Ir apie tai kalbama 2016 e, gruodžio mėnesį pasirodžiusioje mūsų ataskaitoje. Ten, kur komentuojame direktyvos perkelimą, mm, akcentuojame, kad valstybėms dar reikia nemažai nuveikti įgyvendinant nuostatas dėl konkrečių vaiko apsaugos priemonių. yra nemažai įvairovės, e, vertinant globėjų sistemas, tačiau ES direktyva sukuria teisinę prievolę valstybėms narėms paskirti vaikui poglobėją. vertinant kitas nuostatas, nėra tiksliai apibriešta, kas yra vaikystė. Ir todėl jei e, pareigūnai turi pagrindo manyti, kad jie turi reikalų su vaiku, su nepilnamečiu, tai taip ir turi elgtis su juo, kaip su nepilnamečiu. Stinga nuostatų numatančių kompensavimą aukoms. Aukos turi teisę į žalos atitaisymą, į kompensaciją už tai, ką joms teko patirti. Ir mums reikia daugiau informacijos apie aukų nebaudimo principo taikymą. Ką tai reiškia? Vis dažniau žmonės parduodami, kad jei um, e, kad atliktų nusikalstamus veiksmus. Todėl parduodami vaikai, kurie tampa e, narkotikų pervežėjais, e, taip pat tam, kad e, atliktų nusikaltimus prieš nusavybę. Žmonės, kurie yra parduoti, yra atsidūrę tokioje situacijoje, kad jie yra priversti daryti nusikaltimus. Ne jie turi atsidurti už gruotų, o tie, kurie užsima žmonių kontrabandą. Todėl čia reikia daugiau padirbėti. Direktyvoje yra įdomi nuostata, kuri, pagal kurias e, žmonių kontrabandos aukos e, įgyja teisę į e, sus, susi, mm, susitikimą su šeimos nariais. E, bet kol kas mes kalbame apie direktyvos perkelimo e, įgyvendinimo ataskaitą, prašome daugiau informacijos iš valstybių narių ir tais atvejais, kai komisija mano, kad es teisės įgyvendinimui iškilo grėsmė, mes e, pradėsime pažeidimo tyrimo procedūrą, kaip numatyta sutartise. Tačiau tuo tarpu Mes analizuojame valstybių narių įstatymus e, šią temą ir kaip jie įgyvendinami. Klausėte apie organų prekybą. Iš tikrųjų, apie tai sulaukėme vis daugiau pranešimų. Neturime kol kas statistinių duomenų apie šį reiškinį. Ir noriu pabrėžti, kad uh, Aš jums komentuoju statistinius duomenys, nekomentuoju prognozių ar kažkokių išpūstų skaičių. Cituoju skaičius, kuriuos užfiksavo valstybės narės. Ir čia iškyla problema susijusi ir su e, atstovo iš Graikijos klausimu. Duomenys, e, kuriuos mes turime, neatskleidžia viso reiškinio masto. E, ES agentūros mums praneša, kad padėtis pasienyje yra sudėtinga, kad ypač pažeidžiamoje situacijoje atsiduria vaikai. Ir ne visada įmanoma tą padėtį atspindėti socia... statistiniuose duomenyse ir apie migraciją, ir apie įvykdomus nusikaltimus. Žinoma, svarbu turėti skaičius ir teikti informaciją, primant politinius sprendimus. Reik, mums reikia dirbti su valstybėmis narėmis ir tobulinti duomenų rinkimą. Rengėmės dirbti su Eurostatu. Bet net jeigu kalba eitų apie vieną auką prekybos žmonėmis, mūsų požiūris būtų toks pat. Žmonių pardavimas, e, kad būtų panaudoti jų organai. E, ir tiesiog prekyba žmonių organais yra du skirtingi dalykai. Yra nauja Europos konvencija dėl prekybos žmonių organais. Stebime jos e, evoliuciją ir mes finansavome susijusius su ją projektus. Ir ketiname dirbti su valstybėmis narėmis, kad mūsų renkami duomenys ateityje padėtų mums e, kaupti informaciją ir apie šį reiškinį. Dar viena e, kontrabandos rušis tai e, kontrabanda įvaikinimo tikslais, vaikų kontrabanda. Ir čia jau periname į, į, į didžiulę sritį, kuri apima ne tik įvairius ekonominius sektorius, bet ir kitus, kitų profesijų atstovus, kai kalbame apie žmonių kontrabandą, kad būtų panaudoti šimti jų organai. Niekas negalėtų to padaryti, jei ne, šiame reikale nedalyvautų medikai. Ir jau buvo minėta anksčiau, kad reikia visą apimančio požiūrio reikia daug disciplininio, daugia disciplininio požiūrio kontrabanda žmonėmis yra ne tik, užduotis ne tik teisės saugos institucijoms. E, vaikų kontrabanda tai užduotis policijai, pasienio apsaugos tarnyboms, švietimo sektoriui, taip pat tuo turi užsimti ir gydytojai, socialiniai darbuotojai, visos visuomenės dalis bei nacionalinė, nacionalinė administracija. Uh, noriu priminti, kad valstybėms narėms ES teisėje numatyta prievolė, jei, susiduria, jei jo susiduria su kontrabandos žmonėmis aukomis, privalo pritaikyti, pasitelkti visą informaciją specialistų žinias, kad tinkamai išspręstų šią e, situaciją. Kaip žinote, e, kovos su kontrabanda žmonėmis atsakingi atstovai yra nekartą konstatavę, kad tie žmonės tiesiog yra gatvėse. Noriu pasakyti, kad egzistuoja sistema, pagal kurią numatomos teisės aukoms į paramą, pagalbą, tačiau jei tų žmonių neidentifikuosime, jei atsakingos institucijos jų neišaiškins, kad tai yra kontrabandos žmonėmis aukos Ir tiesiog toliau gausime informaciją apie tai, kad atvyksta daug žmonių, jie primami netinkamomis sąlygomis, nėra tinkamos aplinkos, kad būtų užmėgstas pasitikėjimo ryšys su aukomis ir būtų galima juos e, ištraukti iš tos situacijos, kur, kurioje jie, jos, jie yra tapę aukomis. Uh, Noriu pakalbėti apie 2014 ir 2015 pradžią, kuomet pirmą kartą paskelbėme ES ataskaitą apie kontrabandos uh, žmonėmis aukų identifikavimą prieglopščio teikimo procedūroje. Tai buvo parengta ir paaiškėjo, kad daugelis valstybių narių mano, kad tai susiję ir kad prieglapšio teikimo procedūrose galima tuos, to, tokias aukas identifikuoti. Tačiau ne visada tos procedūros yra viena su kita tinkamai susiję. Ir tai reiškia papildomą naštą nacionaliniai administracijai, bet ir aukoms, e, nes joms e, nesuteikiamas tinkamas būstas, dažnai e, tie tokie žmonės susiję, jiems grėsia tam tikra rizika, jų nepasiekė tos tarnybos, kurios turėtų jiems padėti ir jie, jie tikrai turi daug kentėti, ne, ne, ne tik pasiekia Europos Sąjungą, bet ir ta, per tą laiką, kol jie atsiduria prie Europos Sąjungos sienų. Noriu Jums priminti, kad remiantis statistiniais duomenimis 65 procentai registruotų aukų ES viduje yra ES piliečiai. Tai reiškia, kad kontrabanda žmonėmis vyksta ne tik už ES ribų, bet ir mūsų šeimose. Turėtume to nepamiršti. Kontrabanda žmonėmis prasidėjo prieš migracijos krizę ir jį vyks ir po migracijos krizės. pažeidžiami žmonės lengviau tampa kontrabandininkų žmonėmis aukomis. Ir norėčiau e, dar pa, pakalbėti apie mm, sampratoiškumo svarbą, kadangi čia kalbame su nacionaliniu parlamento atstovais, tai svarbu. Ne, ne kartą atsakingas pareigūnas šiais klausimais akcentavo e, koncepcijų svarbą ir koncepcijų iškumą. E, ir kontrabanda migrantais yra ne tas pats, kaip kontrabanda žmonėmis. Tai nereiškia, žinoma, kad e, migrantai, kurie kontrabandai vežami, nesusiduria su išnaudojimu ar kažkokiais e, agresyviais išpoliais, bet kontrabanda žmonėmis yra nusikaltimas prie žmogų. Nebūtina mm, kirsti tarptautinių sienų, tai gali vykti ir šalies viduje. E, ir tai nesibaigia sienos perėjimu, tai ta situacija tęsiasi ir toliau ir tai reikia akcentuoti, nes kitaip negalėsime apginti žmonių, kuriems reikia apsaugos. Egzistuoja įvairios valstybėms numatytos pareigos, todėl diskusijose prašome žmonių kontrabandos neprilyginti migrantų pervežimui. Žinau, kad kai kuriuose kalbose nelengva tuos terminus, terminus atskirti, bet labai prašome dėti pastangas tai padaryti. Thank you very much. Thank you. Labai ačiū. Ačiū Jums už paskutinę ypač pastabą. Uh, e, Paaiškinimą, kas yra prekyba žmonėmis ir kas nėra šis reiškinys, nes mums parlamente tai labai svarbu. Ar jūs turite klausimą? Norėjau kai ką pasitikslinti. Man regis, jūs sakėte, kad ES reikalauja, jog šalys numatytų globėjų sistemą. Aš nemaniau, kad taip yra. Gal galėtumėte patikslinti šį teiginį? Direktyva skirta kovoti su priekybo žmonėmis iš tiesų numato teisinę prievalę paskirti globėją ar teisinį atstovą vaikams, kurie tapo priekybo žmonėmis aukos. Norėčiau akcentuoti, kad tai yra direktyva e, dėl priekybos žmonėmis. Vaikai, kurie ne nėra prekybos žmonėmis aukos nepatenka į šio teisės akto apriepti. Yra kitos teisinės priemonės ES lygmenių, kurios numato e, globėjų skirimą, bet ši direktyva konkrečiai labai aiškiai kalba apie globėją ar teisinį atstovą. Yra parengtas vadovas pagrindinių teisų agentūroje, taip pat išanalizavome visų valstybių narių praktiką. Uh, ir e, egzistuoja priemonės, principai, kuriuos galima panaudoti, kuriant nacionalinės globos sistemas žmo, prekybos žmonėmis aukoms. Taip pat galima taikyti tą sistemą kitiems vaikams, kurie vis tik tai e, yra kitokioje padėtyje. Taip, e, paaiškinote, bet Jeigu mes e, tą darome pirmiausiai vaikams, kurie tapo priekybos žmonėmis e, aukomis, tai galbūt būtų toks nedėlis žingsnis, gal kai kurioms yra e, ir beveik brangus, aš suprantu tai, bet galbūt ne taip toli būtų tas teiginys, kad visiems vaikams, nelydiems migrantams reikia skirti globėją. Mes žinome, kad apie 10 tūkstančių tokių vaikų dingo be žinios. Ir mes tik, tik tai žinome, kad toks skaičius yra užfiksuotas, bet gali būti tokių vaikų daug daugiau. Ir reikia paskirti žmogų, kuris žinotų, kas e, vyksta su tuo vaiku ir galėtų atstovauti vaikui bendraujant su valdžios institucijomis. Ir aš e, tikriausiai, kad jūs man pritarsite, aš, aš manau, kad daug tūkstančių tų dingusių bežinios vaikų e, tikriausiai ir pakliuvo į prekeivių žmonėmis rankas. I, I, I clearly. Ką svarbiausia akcentuoti? Aš kalbu kaip koordinatorė kovos su priekyba žmonėmis e, biuro atstovė Ir jeigu kalbėtume apie bendrus standartus skirtus vaikams, Europos komisija lygiai taip pat yra pasiryžusi skatinti e, nacionalinių standartų laikymasi. E, taip pat rengiame komunikatą, kuris bus e, skirtas visų vaikų apsaugai migracijos kontekste. Ir manau, kad globa yra vienas iš klausimų, kuris komunikate bus aptartas. Žinau, kad e, vaikai, kurie mm, susidės su prieglopščių sistema, e, juos, jiems skiriamos tam tikros sąlygos. Galbūt atsiras daugiau gairių po to, kai bus paskeltas komunikatas. Dar noriu pasakyti, kad mūsų vadovas knygelė gali e, tikti ir bendraujant e, su vaikais pakliūvančiais į kitas kategorijas, kurie nebūtinai yra. Bet pirmiausia, mes galvojame apie e, vaikus, kurie yra priekybos žmonėmis aukos. Išversta į visas kalbas yra tas vadovas, nacionalinių lygmenių galima susipažinti su juo ir taip pat mūsų puslapyje galite rasti informaciją. Labai naudinga buvo išgirsti tai. Ir dar galiausiai noriu pasakyti, kad jeigu 10 tūkstančių vaikų dingo be žinios, tai sunku patikėti, kad jiems nebūtų e, taikomi tie kovos su priekyba žmonėmis teisės aktai. Reaguodama tai, ką Jūs pasakėte, noriu pasakyti, kad šiandieno informacinėje sistemoje, informacinėje sistemoje dabar e, yra tam tikra operacinė priemonė, valdžios institucijos gali įvesti informaciją, e, įspėjimą ar informaciją apie tai, kad vaikas dingo be žinios, jis yra nelydimas ir yra pavojus, kad jis tapo priekeivių žmonėmis auka. Ir tikiuosi, kad per ateinčius metus turėsime daugiau tokių duomenų. Ši problema tikrai labai sudėtinga kai kurie vaikai, kurie dingo be žinios, iš tikrųjų iškeliavo į kitas šalis, mes nežinome, kur jie yra, galbūt jie rado savo šeimos narių ir galbūt jie tapo prekybos žmonėmis aukomis. Problema yra ta, kad mes nežinome, kaip yra iš tiesų. Europolas pateikė tam tikrus duomenys, bet mes neturime pakankamai uh, pagristų duomenų, kurie paaiškintų, kad e, vaikai tikrai tapo prekeivių žmonėmis aukomis ar ne. Reikia dar labai daug ką padaryti vaikų labui. Reikia specialių priemonių vaikams apsaugoti. Mes per diskusijas šiek tiek esame jau kalbėję apie tai. Reikia iš tiesų bendro požiūrio teisinių sistemų, Europos prieglopščio sistemos, e, specialių procedūrų vaikams. Tai yra aišku, kad būtų galima bendrai spręsti šią problemą. Ta norėjau pasakyti. Kitas dalykas. Turime kalbėti apie informacijos duomenų svarbą. Kol kas informacijos neturime pakankamai. Reikia iš valstybių narių gauti informacijos. Jūs minėjote nemažai įvairių svarbių elementų. Ir mes e, turime bendrauti, dirbti su valstybėmis narėmis. Problema yra labai rimta. Buvo labai malonu išklausyti jūsų. Ačiū Jums už Jūsų paaiškinimus. Iš ties nepaprastai svarbi buvo mums jūsų pateikta informacija. Tikimės, kad ateityje vėl kalbėsime, kalbėsime apie teisinę sistemą. O ką dabar dar galiu pasakyti, atrodo tik tai, kad e, manęs paprašys per paskutinę plenarnę sesiją pristatyti mūsų seminaro rezultatus, išvadas, aš tą padarysiu. O dabar šiek tiek laisvo laiko liko pertrauka iki 15.45. Po to vėl susitiksime šioje salėje. Galite likti per pertrauką čia, galite atsinešti kavos, bet susitiksime vėl ir pradėsime dirbti 15.45. Dėkui.